O dabar eikime prie paskutinio šio vakaro pranešimo. Tai yra Nikolai pranešimas dėl dokumentų neturinčių migrančių Europos Sąjungoje. Suteikiu žodį pranešėjai keturias minutės. Prašom, ponė Nikolai președintă domnule comisar stimați colegi ačiū pone pirmininke pone komisijos nary mieli kolegos skurdas teisinių priemonių stoka, konfliktinės situacijos yra veiksniai, dėl kurių didėja migrantų srautai e, visoje planetoje. Ir migrant, tarp migrantų Ypač sudėtinga yra moterų migrančių e, padėtis, ypač dokum, dokumentų neturinčių migrančių ši, ši problema tampa vis aštresnė taip pat ir dėl ekonominės krizės. Ir jei nekreipsime dėmesio į tą e, sudėtingą situaciją, e, iš tikrųjų mes kalbame apie savos rušies vergovę, klavetę, kurioje atsidarė tos moterys. Savo pranešime kalbu apie E, moteris migrantės, e, nagrindama jų situaciją iš pagrindinių teisių perspektyvos. Tai yra e, dokumentų neturinčios moteris migrantės atsidūrusios ES teritorijoje. Kaip sakiau, jos susiduria su įvairiausių rūšių rizika ir pavojais. Visų pirma, jų teisinis statusas yra sudėtingas. Teisė į švietimą, teisė į sveikatos apsaugą. E, tos šių moterų teisės dažnai yra apribotos, jos neturi galimybės nuoti sveikatos apsaugos paslaugomis, e, taip pat e, ne, neturi galimybės e, įgyti pradinio išsilavinimo. Su užimtumo komitetu svarstėme siūlymą komisijai Ir tai yra tarptautiniai darbo organizacijai raginimą uh, užtikrinti, kad būtų gyvendinta jos konvencija numeris 29. Žiniasklaida, nevyriausybinės organizacijos uh, daug rašo ir kalba apie mm, šių moterų situaciją, tačiau asmenys, kurie neturi Mm, dokumentų, kurių teisinis statusas neaiškus turi būti mm, apibriešti mūsų teisės aktos ir valstybės narės turėtų priimti atitinkamus įstatymus nacionaliniu mastu. Taip pat noriu, pak... miniu savo pranešime įvairias direktyvas. E, direktyva dėl apsigyvenimo, direktyva dėl asmenų sugražinimo, taip pat direktyva dėl aukų teisių, nes aukų teisės tiesiogiai nesusijusios su tų asmenų moterų teisiniu statusu. Raginame valstybės narės ieškoti galimybių suteikti galim, te, galimybę nevyriausybinėms organizacijoms kovoti su tokia situacija, nes šios moteris yra, atsiduria už visuomenės ribų ir mes turėtumėme Europoje kovoti su tokiamis situacijomis, kovoti su skurdu. Ir būtent dėl tos priežasties negalime tos visuomenės grupės palikti likimo valiai, nes, nes ji, jai iškyla ypatingai didelė rizika. Todėl galiojančių Europos direktyvų pagrindų, komisijos dokumentų pagrindų, taip pat parengtų mokslinių studijų apžvalgų pagrindų noriu jūs informuoti, kad nors ir nėra e, tikslių statistinių domenų apie tai, kiek asmenų yra atsidūrę tokia situacijoje, mes e, turime imtis visų priemonių, kad lengviau identifikuotume tokias moteris. Daugelie valstybių narių jos tampa diskriminacijos aukomis, tačiau tai vyksta tyliai ir mes negalime toleruoti tokios situacijos. Taigi norėčiau, iš tikrųjų norėčiau skambinti pavojaus varpais. Ir tikiuosi, kad komisija mano pranešimo pagrindu imsis veiksmų ir, už, ir, ir sieks pagerinti tų moterų padėtį. Uh, Europos parlamentas skiria šiam klausimui dėmesį ir tai e, atspindi mūsų siekį užtikrinti geresnį pagrindinių teisų ir žmogaus teisų įgyvendinimą ir užtikrinimą. Ačiū. Toliau e, spontaniški pasisakymai. Visų pirma, kolegė Bazesku. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasidžiaugti ponės Nikolai pranešimu ir tuo, kad mes pirmą kartą uh, Čia šiandien kalbame apie moterų imigrančių neturinčių dokumentų padėtį. Jų padėtis yra tikrai labai sudėtinga, nes jos negali pasinaudoti jokiamis teisėmis būdamos ES teritorijoje. Kaip minima pranešime, jos susiduria su dviguba diskriminacija. Diskriminacija dėl, dėl teisinės padėties ir dėl savo lyties jos dažnai tampa uh, kontrabandos žmonėmis aukomis arba prostitucijos aukomis. Jos yra labiausiai pažeidžiama asmenų grupė visais požiūriais. Jos negali kreiptis pagalbos į policiją ar, ar eiti į ligoninę dėl savo juridinio statuso. Būtent todėl valstybės narės privalo imtis priemonių, užtikrinti minimales teisės į sveikatos apsaugą ir galimybę tom žmonėm, toms moteriams turėti geresnį gyvenimą. Pone Dancilă toliau. Acte de identitate este considerat ca un cetățean al unei țări terțe a cărei ședere pe teritoriul Uniunii dokumentai, e, atsiprašau, imigrantai neturintis dokumentų atsiduria ypač sudėtingoje situacijoje, o moteris susiduria su dviguba diskriminacija dėl savo lyties ir dėl savo teisinės situacijos ir net triguba diskriminacija dėl savo rasės. Taigi dokumentų neturintis migrantai neturi teisės į būstą, į sveikatos apsaugą, į informaciją, tampa psichologinio ir fizinio piknužiavimo ir smurto aukomis. Iš tikrųjų, reiktų. Negalioja, jų atveju negalioja jokios pagrindinės žmogaus teisės ir Europos vertybės. Todėl migrantų, ypač moterų migrančių, teisės turėtumėme siekti užtikrinti pagal Europos ir tarptautinę teisę, nes ir norėčiau pasidžiaugti šiuo pranešimu ir pasveikinti pranešimo autorę. Grazie, onorevole Picula. Ačiū toliau e, kolega Picula. Vrlo je vrijedno uočiti značaj koje ovo izvješće stavlja na žene migrantice bez dokumenata, jer upravo su... Labai svarbu pripažinti kokią svarbą šis pranešimas suteikia dokumentų neturinčioms migrantėms, nes jos labai dažnai yra nusikaltimų aukos. Ir užuot atskyrę šias moteris, mes turime spręsti imigracijos problemą prie jos ištakų, tose šalise, iš kurių šios moteris atvyksta. Mes be to turime spręsti problemas ir tų moterų, kurios jau yra atvykusios į ES. Tai yra problemos susijusios su sveikatos apsauga, su švietimu tačiau tai neužkirs kelio naujoms imigrantėms atvykti. Todėl mes turime pritaikyti savo e, veikiančias sistemas ir padėti visiems imigrantams, tiek legaliems, tiek nelegaliems, nes yra dokumentų neturinčių migrančių, kurios yra ES pilietės. Eurostatas mums sako, kad 61 procentas nenustatytų aukų prekybos žmonėmis buvo ES pilietės, dauguma iš jų buvo moterys. Dėkui. Ačiū toliau, ponė Morvai. Dėkui. Trečioji rekomendacija minima pranešime ragina pripažinti, kad šis klausimas yra bendra valstybių narių ir ES atsakomybė. Man atrodo, kad nesažininga taip teikti. Aš nemanau, kad tai yra bendra atsakomybė ir aš tikrai nebalsuosiu už tokį pranešimą. Tos valstybės, kurios buvo kolonijinės, turėjo daug kolonijų, iš kurių pralobo ir dabar yra turtingos, tikrai turi prisimti visai kitokią atsakomybę negu kad pačios vargingiausios posovietinės uh, rytų Europos valstybės, pavyzdžiui, Vengrija, kurios dabar galima jas pavadinti neokolonializmo aukomis. Ir migracijos tikslais mes patys esam e, kilmės valstybė, kalbant apie migraciją. Taigi aš manau, kad ES komisija visų pirma turėtų rūpintis moterimis migrantėmis ES viduje, kurios keliauja iš vargingesnių šalių į turtingesnės ir dažnai yra išnaudojimo aukos. Dėkui. Toliau žodis komisarui. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti poniai Nikolai už šį pranešimą. Iš tikrųjų, ten labai teisingai paminėta, kad dažnai migrantės moteris yra labai pažeidžiamoje situacijoje ir jos dažnai išnaudojamos ir dėl teisinės situacijos, ir dėl lyties. Taigi labai svarbu uh, situaciją spręsti iš esmės, tam, kad apsaugotumėm pačias pažeidžiamiausias moteris. Reikia užtikrinti visapusišką pagrindinių teisių paisimą. Uh, dokumentų neturinčios moteris e, taip pat turi e, susidis jų pagarbos jų teisėms. Tai turi būti integruota ir į ES teisės aktus. Taip pat e, pagalbos procesą reikėtų traukti ir vairias institucijas, pavyzdžiui, Tarptautinė migracijos organizacija, kaip minėjo pranešėja. Europos komisija turėtų norėtų pabrėžti, kad būtina užtikrinti, kad dokumentų neturinčios migrantės galėtų pasinaudoti apsaugą pagal ES teisės aktus. Visoje ES reikėtų e, bausti tuos asmenis, kurie išnaudoja migrantus ar juos įdarbina juodojoje rinkoje valstybės narės galimtis ir papildomų veiksmų, kaip kad nurodyta pranešime. Šių metų gegužės mėnesį komisija paskelbs pranešimą dėl direktyvos taikymo um, ir valstybės narės um, bus vertinamos. Mes kol kas neplanuojame peržiūrėti direktyvos. Tikrai labai norėtumėm, kad valstybės narės kuo skubiau tą direktyvą įgyvendintų. Toliau dėl e, žmonių kontrabandos. Kovos už žmonių kontrabandą buvo neseniai pradėtas įgyvendinti teisės aktas ir šią srityje. Pirmieji rezultatai pasirodė šių metų rudenį ir pagal tai galbūt reikės keisti kai kurias nuostatas. Taip pat komisija paskelbs komunikatą, ten bus kalbama ir apie gražinimo direktyvos įgyvendinimą. Komisija yra pasiryžusi ir toliau skatinti, kad būtų pagarbiai elgiamasi su grįžtančiais migrantais, nes tai yra alternatyva jų laikymui sulaikymo centruose. Taip pat e, mums reikia užtikrinti tokią praktiką, kuri būtų suderinta su pagrindiniu teisų paisimu. Ir taip pat, e, atsižvelgus Europos teisingumo teismo neseniai primtus sprendimus, tokios moteris neturėtų būti kriminalizuotos. Reikėtų uh, tinkamai geriau įgyvendinti jau egzistuojančius teisės aktus. Komisija neketina artimiausių metų e, teikti pasiūlymus dėl teisės aktų kūrimo ar keitimą. Na, dabar, kalbant apie kovą su priekyba žmonėmis, aš norėčiau pabrėžti, kad ES yra neprimtinas reiškinys e, priekyba žmonėmis. Su šiuo reiškiniu reikia kovoti, į tai jau atsižvelgta teisės aktuose problemą reikės spręsti iš esmės. Yra ir primta direktyva 2011 metais dėl kovos su priekyba žmonėmis, taip pat yra sukurta ir atitinkama strategija 12 metais, kur kalbama apie veiksmus skirtus kovai su žmonių kontrabanda. Taip pat reikės išvelgti ir į, į lyčių aspektus Taip pat reikėtų pasiūsti už grotų tuos asmenis, kurie prekiauja žmonėmis. Jie turėtų būti baudžiami, o ne aukos. Ir dėja, dažnai dar likščiol aukos yra e, laikomos e, nusikalteliais, o ne tikrieji nusikalteliai. Ačiū komisarui, baigiame diskusiją, balsavimas įvyks rytoj 11.30. Posėdį tęsime rytoj, vasario ketvirtą dieną, nuo 9 valandos. Darbo tvarkė jau yra paskelbta, ją galite rasti Europos parlamento internetu.